sorry, I'm just looking for the, for the So, and... Kolegos, mūsų paskutinė tema prieš pietų pertrauką. Komisijos pareiškimas humanitarinės pagalbos ir rekonstrukcijos veiksmų koordinavimas Haityje. Norėčiau Georgievą ir Piebalks, mūsų du komisijos narius, dabar užimti savo vietas. Ir prašyčiau poniai Georgievai taip pat pasirūpinti, kad būtų mikrofonas. Taip, ačiū pirmininkė. Dabar norėčiau visiems parlamento nariams be galo padėkoti už jūsų nuolatinį dėmesį Haičiui. Prieš suteikdama žodį ponui Andris Pybalks, kuris daugiau pakalbės apie rekonstrukcijos darbus Haitie, pirmiausiai norėčiau pabrėžti, e, kad ateityje per keletą būsimų mėnesių bus daug sunkumų dirbant Haityje ir papasakosiu, kaip komisija dirba šioje srityje. Na visų pirma, teikiame humanitarnę pagalbą, visų, e, siekdami užtikrinti e, pastogę žmonėms, sanitarnės sąlygas. 1,3 milijonai žmonių be namų gyvena laikinose e, apgyvendinimo zonose ir tai yra labai sėtingos gyvenimo sąlygos, taip pat vyksta miestų valymas, šiukšlių vežimas, rekonstrukcija. Dešimties 13 tūkstančių žmonių ypatingai reikalauja didelio dėmesio, jie gyvena tose teritorijose, kur didelis potvinių, didelis potvinių pavojus, o artėja uraganų sezonas, tai yra mūsų didžiausias prioritetas. Na ir reikia taip pat stiprinti ir vietos valdžios institucijų gebėjimus. Skirsime didelį dėmesį tam, kad e, būtų sukaupti e, išteklių rezervai, dauguma jų yra ištuštėję e, ir norime dabar vėl užpildyti rezervus ir pagerinti civilinių vaičio tarnybų gebėjimus, kad jie stipriau galėtų veikti, geriau veikti. Antra, e, vertiname Haičio žmonių poreikius ir siekiame juos užtikrinti ten, kur žmonės apsistoja, kad jie nejudėtų iš vienos vietos į kitą. Norime, kad pagalba pasiektų e, visą šalį, ne tik Porto France. Ir e, siekiame, kad situacija būtų kaip galima geresnė sustinėje. Na, bet, kaip minėjau, norime apimti visą šalies teritoriją, spręsti bėglių klausimą ir e, užtikrinti atitinkamų e, rezervų uraganų sezonui e, sankaupas ir Dominikos Respublikos taip pat nepamiršime. Reikia užtikrinti, kad koordinuotume veiksmus, e, panaudotume mūsų geriausias e, galimybės, geriausius pajėgumus, e, užtikrintume jungtinių tautų koordinavimą. Kai pati lankiausi Haitė, man susidarė įspūdis, kad tikrai nemažai nuveikėme, turime civilinės apsaugos komandas veikiančias visoje teritorijoje. Toliau, rekonstrukcija rekonstrukcijos darbai, komandų formavimas. Su ponu Pivalks stengsimės, kad šitas e, perinamasis laikotarpis būtų kaip galima sklandesnis. E, galiu pateikti vieną pavyzdį maisto sektorija. Skatiname produktus pirkti iš vietos ūkininkų, kad e, nors tai galbūt ir brangiau, bet siekime skatinti žemės ūkio gamybą vietoje, tai jiems taip pat padės greičiau atsigauti. Taip pat numatę samdyti darbuotojus, mokėti jiems grinaisiais. E, toliau skiriame didelį dėmesį ir rezultatams. Uh, Manau, kad e, jau kiekybinė prasme mums pavyko nemažai ką pasiekti, bet rezultatai turėtų būti ES e, turbūt didžiausi, tai esate mes to turėtume siekti. O dabar ponas Pibals. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, pasakysiu, kad New Yorko konferencijoje ES pasky, e, numatė paskirti 1,235 milijardo eurų. Mes esame vieni iš didžiausių atkūrimo donorų. Mes prisidėsime prie Haičio vyriausybės atkūrimo veiksmų programos. Mes labai didžiuojamės tuo, kadangi tai buvo bendras ES pažadas, susidedantis iš Ispanijos, Prancūzijos, kitų bendromių, bet taip pat ir tokia šalis kaip mano, pavyzdžiui, kuri ne, neturi tiek daug ryšių su Haičiu, taip pat įsipareigojo teikti lėšų. New Yorko konferencijos dvasia buvo puikiai, buvo ir rimtas finansinis rezultatas, bet taip pat ir Haičio vyriausybė prisėmė autorystę, buvo aiškiai matoma ir um, nevyriausybinės organizacijos, tai ir europinės, aiškiai, su kitos suinteresuotos šalis aiškiai dalyvavo visose procesuose, buvo numatyti tarpiniai mechanizmai koordinavimui, vadovaujant ministrui pirmininkui Belry ir Bilui Clintonui ir taip pat mm, tai, tie mechanizmai bus garantija, jog lėšos nebus išvaistytos ar panaudotos netiem tikslam. Dabar labai svarbu sutelkti savo pagalbą, sukaupti um, uh, mūsų um, pagalbą ir komisija dabar rengia Mm, naujų šalies programą, e, indikacinę programą Haičiai. Mes tenksimės paska, paspartinti būsto e, programą, kuri būtų matoma, bet taip pat mes įtrauksime ir e, kitus donorus. Ir kitą savaitę Haityje mm, būsiu, kad parodyčiau aišku aiškę para, paramą atkūrimo programai, kurią vykdo, vykdo Haičio e, vyriausybė. Yra penki susitarimai daugiau kaip 200 milijonų eurų. Mes taip pat pradėsime, kai, inaug, e, pavyzdžiui, atkūrimo, kelių atstatymo darbus mes inauguruosime iš Porto Princo į kitas vietovės, ten visiškai uh, Haičio vyriausybė įsitraukus į tuos procesus, kad sustiprintumėm uh, valdymo pajėgumus. Taip pat inauguruosiu vidaus reikalų e, ministeriją, kuri taip pat yra finansuota iš EB indėlio. Taip pat Mirabelė mokyklą atidarysiu. Um, mūsų ypatingas dėmesys yra švietimui, kaip kad prezidentas Ravalkos ir paragino padaryti. Mes taip pat paskelbsime tikime, kad bus daugiau e, biudžeto paramos teikiama. E, biudžeto paramos teikimas nėra akla pagalba, yra daug proporcingų priemonių, yra daug vizitų ir tikrai galiu garantuoti, jog lėšos bus panaudotos tik, geriem tikslam. E, taip pat stebėsime atkūrimo procesus, bus nuolatiniai vizitai, bus siekiama paspar, paspartinti pagalbos teikimą. Nuolat informuosi Europos parlamentą apie tai, kaip vykdomi Haičio atkūrimo tyrimo darbai. Taip pat noriu pabrėžti, kad ne vien tik tai aš dirbu e, šio klausimu. Kristalina, vyriausiai galiotinė Braninė Ašton, taip pat kiti kolegos irgi, Mišel Barnie e, irgi vyks po kelių mėnesių į Haiti, kad padėtų e, atlikti visą darbą. Taigi, ne vien tik tai atsakingas komisaras, bet visa komisija kaip kolegija dirba šio klausimu. Taip pat norime su vietos valdžia aptarti, kaip geriau mūsų pagalbą suteikti. Ilgalaikiai įsipareigojimai iš tarptautinių tarptautinės bendruomenės neduos naudos, jeigu Haitie vėl bus pereita prie sen, senų darbo metodų. Mes turime užkirsti kelią tokiam scenariui. Mes jau dabar koordinuojame įvairias priemonės, kurios leistų mums to pasiekti. Taip pat yra didžiulė ir atsakomybė dabar, kuri tenka vietos valdžiai uh, Haičio žmonėms, kad tikrai būtų geriau atkurta šalis. Čia du aspektai itin svarbu. Socialinių frontų vyriausybė turi būti paskatinta palaikyti labai glaudų ryšį su opozicija ir su visa pilietinė visuomenė. Tai yra sukurti bendrą nacionalinį konsensusą dėl vystimosi plano ir stiprinti stabilumą, kuris yra reikalingas tam planui gyvendinti. Ekonominėje srityje makroekonominis planas, kuris yra pasiūlytas, turi būti įgyvendinamas griežčiau, tvirčiau, turi būti aiškiai siejamas su užimtumo galimybėmis, kad būtų galima mažinti skurdą. Ačiū. You, we... Ačiū komisarui. Dabar um, pasisakymai frakcijų vardu. Ponas Mitchell, EPP vardu. Dviem minutėm. Both, um... Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti abiem komisaram ir yra trys dalykai, kuriuos norėčiau išsakyti. Visų pirma, dėl priemonių, kurias leistų pamatuoti atku, haičio atkūrimo poreikius. Antras dalykas, kaip galima užtikrinti, kad mūsų įsipareigojimai tikrai bus įvykdyti. Ir trečias dalykas, nuosavybės teisės ir e, žmonių gyvenančių lūšnos. Um, nuosavybės teisės, kadangi jie neturi nuosavybės teisės į, į, tas, laik, į tas laikiną būstą. Um, neseniai girdėjau, kad pasaulio bon, bankas paskelbė dokumentą, kuriame yra aiškiai kalbam apie tai, kaip turi vykti atkūrimas ir e, atstatymo darbai ir yra pateikta, pateiktos netgi gairių vadovas. Ar mes naudosimės juo, ar mes kitai, kitomis priemonėmis užtikrinsime, kad būtų tikrai um, profesionaliai atlikti atkūrimo darbai. Antras dalykas, kalbant apie mūsų prisimtus įsipareigojimus. Uh, Džiaugiuosi komisaro paminėtais 200 milijonų eurų, kurie e, beveik iškart bus pervesti. Ar po vienerių metų, ar po penkerių metų mes galėsime pasakyti, kad donorų įsipareigojimai tikrai buvo įvykdyti. Tikrai negalima tokios neturtingos šalies palikti tokią situaciją. Haitis buvo tiek sugriautas, kad mes turime galvoti ne vien tik tai apie tai, kodėl ta žala padaryta, bet e, taip pat, kodėl ta žala tokia didžiulė. Žmonės gyvena um, lūšnuose, gyvena įgriuvose, žmonės neturi nuosavybės teisių. Jeigu jie turėtų nuosavybės teises, jie turėtų galimybę statyti tokį būstą, kuris bent kažkiek turėtų uh, galimybę atlaikyti, pavyzdžiui, tokius smūgius. Taigi aš noriu kelti ir šį klausimą. Aš tikiuosi, kad uh, komisarė jūs ir kolegos galėsite į tai sureaguoti. Ačiū ponui Mičil, pone Kretų, socialistų demokratų vardu pusantros minutės. de a se fi stabilizat După cum... Pone komisijos pirmininkė, pone pirmininkė, situacija Haityje toli gražu nestabili. Viena kolegė lankėsi Haityje kovo mėnesį, galėjo susidaryti vaizdą apie situaciją ir tikrai nėra E, stabili. Daugelis organizacijų prisideda prie Haičio atkūrimo darbų, tačiau tenka konstatuoti, kad situacija nesinormalizavo, bent jau tai pasakytina apie žmonių kasdienybę. Aš manau, kad reikia susitelkti į provincijas, nes sostinė padėtis pagerėjo, o provincijose tuo tarpu padėtis tikrai verčia susirūpinti ir ji darosi kritiška artėjant liučių e, sezonui. Taigi reikia atkūrimo darbų provincijose, ten jie tik tais prasidėjo ir yra visiškai aišku, kad ateityje atsiras ir naujų problemų, pavyzdžiui, susijusius su infrastruktūra, saugumu, taip pat e, e, pastogė būstas švietimas, sveikatos apsauga. Taip pat yra problemų ir susijusių su darbo vietų kūrimu. Ir tos problemas susijusi su tuo, kad vis žmonių išsilavinimo lygis nėra labai aukštas Haityje. Taigi, iš tikrųjų, Haičio padėtis sudėtinga, ypač tai pasakytina apie vaikus. Ir manau, kad turėtume daugiau dėmesio skirti humanitariniai pusiai. Pavyzdžiui, tai yra susiję ir su neteisėta vaikų įsivaikinimu, priekabiavimų prie vaikų ir taip toliau. Aš tikiuosi, kad komisijai Haičio klausimas išliks prioritetinis ir tiesiog galiu patikinti, kad ir vystimosi komiteto e, nariams tai yra e, prioritetas. Dabar ponas e, Görans iš Alde frakcijos. Pirmininkė, artėjant uraganų sezonui Haityje reikia galvoti apie humanitarnius veiksmus, kitus skubius veiksmus. Iš tikrųjų, visa tai yra labai skubu, reikia galvoti apie tinkamą e, būstą, pastogę žmonėms. Ir tikrai nėra, nėra pakankama laiko atstatyti sugriautus pastus. Kitas dalykas, uh, O Haiti, Haitijos situacija yra visiškai uh, baisi ir tikrai yra ne, nepakankamai atsakomybės prisimta, nepakankamai gerai viskas daroma ir dabar viską reikia daryti vienu metu. Mm E, reikia galvoti ir apie humanitarnę pagalbą, ir atkūrimo e, darbus, ir ekonomikos atgaivinimą, finansinių pajėgumų atgaivinimą e, trumpalaikiu laikotarpiu donorų konferencijoje kovo 31 dieną Junktinių tautų būstinėje buv, rezultatas buvo geras. Svarbu, kad nebūtų įsipareigojimai pamiršti. Be humanitarnės pagalbos reikalinga užtikrinti, kad ekonomika greitai pradėtų atsigauti ir svarbu, kad per artimiausius penkerius metus būtų užtikrintas bet 8 procentų ekonomikos augimas. Toliau žemės ūkio um, sektorius yra ekonomikos prioritetas. Dabar 88 procentai Haičio um, pajamų yra iš žemės ūkio produkcijos eksporto gaunama. Labai svarbu galvoti apie tai, ar pakankamai Haitis apsirūpins maistu pats. Uh, Reikia galvoti apie priemonių tvarumą. Ketvirtas dalykas. turime, turi Haičio žmonėms sudarytą situaciją patiems pasikliauti savimi. E, kitas dalykas Žemės drebėjimas aiškiai parodė, kad humanitarnė pagalba turi būti suteikiama greitai, kad būtų galima panaudoti visų ES valstybių narių pajėgumai, ko mes laukiame. Mišel Barnie pasiūlymai yra, jos reikia paversti realybę. Ir galiausiai ES indėlio į Haičio atkūrimą mastas bus lemiamas. Ačiū komisarui Piebalks, ačiū generaliniam direktoratui, jūsų pastangos yra labai svarbios. Černecki, reformatorių, konservatorių vardu. Dėkuoju, e, pirmininkė. Mūsų frakcijos vardu aš norėčiau pabrėžti, kad pagalba Haičiui praktiškai yra tris kart didesnė nei to, ko tikėjosi Haitis. 11,5 milijardo pažadėta ir per ateinančius dviejus metus. Taip pat numatyti apie 4, beje 4 milijardus. Daugiausia dėmesio skiriama infrastruktūros kūrimui ir tai debatų metu pabrėžė mano gerbiamas kolega Deva. E, labai svarbu kontroliuoti šitą teikiamą paramą. Haičio vyriausybė silpna ir ten yra įvairaus pobūdžio uh, elito grupių, e, keistų tokių grupuočių. Ir labai svarbu, kad ES tinkamai susektų, kam realiai tie pinigai yra skiriami. Dėkuoju dabar ponas Le Heirek Guengel, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, gerbiami komisarai. Mes turime užtikrinti, kad donorų konferencijos įsipareigojimai pavirstų realiai skirtomis sumomis ir kad tos sumos realiai pasiektų savo uh, numatytus gavėjus. Reikės uh, atkurti Haiti, iš tikrųjų galbūt to nepakaks, netgi ES piliečiai patys labai dosniai irgi prisidėjo prie bendro solidarumo akcijos, tačiau manau, kad uh, dar pamirštama po truputį, kokiuose baisiose e, sąlygose gyvena Haičio žmonės. Ar, ypač artėjant uraganų sezonui, ypač skubu atkur, atstatyti įvairius pastus, būstą, mokyklas ir taip toliau. Valdžia netgi turėjo evakuoti kai kurias stovyklas. Labai svarbu skubiai dalyti maistą ir um, į, į medicinos priemonės. Reikia galvoti apie tvarų žemės ūkį tam, kad e, Haitis galėtų tinkamai apsirūpinti maistu. Visa pagalba ir tarptautinis pagalbos koordinavimas turi būti nukreiptas į um, Haičio žmonės ir jų pagrindinių teisų užtikrinimą. Pavyzdžiui, kodėl uh, nėra atsižvelgiama į tai, kad uh, visos atkūrimo priemonės turi būti orientuotos būtent į būstą, į sveikatos priežiūrą, švietimą ir tai mes negalime teikti pagalbos negalvodami apie žmonės, apie ne, jų nevyriausybinės organizacijas, profsąjungas, ūkininkų sąjungas. Reikia užtikrinti, kad būtų kovojama su skurdu, ekonominiu ir politiniu dominavimu, kai yra galvojama apie programas Haičiui. Svarbu, kad suvokti, kad Haitis dabar yra baisioje situacijoje ne vien tik tai dėl žemės drebėjimo, bet taip pat ir dėl to, kokioje situacijoje e, ekonominėje ir politinėje e, buvo Haitis dar prieš įvykstant žemės drebėjimui. Taigi mes turime daryti viską, kad padėtumėm šaliai išbristi iš tokios situacijos. Panas Beller. Na de ramp is in korte tijd een assessment. Dėkuoju pirmininkė. Po šios nelaimės buvo atliktas vertinimas, kokia padaryta žala ir kokie yra prioritetai. Bet e, vykdydami šią analizę mes labai mažai rėmėmės vietos specialistų, vietos atstovų pagalba. Man atrodo, kad nevyriausybinės organizacijos, taip pat ir valdžios atstovai turėtų aktyviau dalyvauti šiuose atstatymo darbuose. Bent jau mes, europiečiai, manau, tikrai turėtume aktyviau bendrauti su vietos ekspertais ir turėtume skirti didelį dėmesį tam, kad būtų sukurtos darbo vietos Haityje. Šiaip pasirinktos iniciatyvos geros ir tarp jų yra žemės ūkis, kadangi jis ypatingai nukentėjo e, šito žemės drebėjimo metu, nukentėjo daug e, pasėlių ir reikėjo importuoti žemės ūkio produkciją. Labai džiugu, kad komisija ketina eiti šią linkmę. Perskaičiu išsamų straipsnį apie Haiti ir tikrai baisu, žmonės vis tebe gyvena laikinose stovyklose, taigi linkiu komisijai daug sėkmės įgyveninti savo planus. Dėkuoju, dabar kalbės ponas Mauro, vieną minutę prašom. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju komisijai už tai, kad jūs kalbėjote konkrečiai. Tikrai jau nemažai nuveikėme, bet negalėtume tuo pasitenkinti. Reikės ne tik ilgalaikės, bet galima sakyti nuolatinės programos, kadangi ten buvo patirtos akopoliptiškos sąlygos ir dar gal ne viskas baigėsi, net nematėm dar e, visų blogybių, žmonės miršta nuo e, alkio, neturi pastogės ir greitai prasidės lietaus, uraganų sezonas į ką galėtume nuveikti. Jau komisija minėjo, turime geriau koordinuoti institucijų veiksmus, turime taip pat geriau įtraukti nevyriausybinės organizacijas, e, tuos, kurie ten realiai dirba, gyvena, jie gali įtraukti vietos gyventojus, jie gali prisijimti atsakomybę. Turėtume nepamiršti, kad sprendžiant Haičio klausimus, turime nepalikti pačių Haičio žmonių, turime padėti jiems suprasti, kad reikia užtikrinti kiekvieno žmogaus e, orumą, pagarbą jo gyvybei, kad atsikurtų jų gyvenimas po šitų siaubingų įvykių. Tikoju dabar ponas Salam, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau išreikšti užuojautą. Norėčiau išsakyti užuojautą keturių žuvusių e, Ispanijos karių šeimoms. Jie buvo specialistai ir taip pat dirbo, e, e dirbo Haitį ir žuvo Sriktasparnio katastrofoje. Na, sakyčiau, Dažniausiai nebuvo jokių tokių prieštaravimų tarp saugumo ir humanitarnės pagalbos, tačiau kita vertus be saugos neiš, neįmanoma iš, išsaugoti nepriklausomą nepriklausomybę teikiant humanitarinę pagalbą. Būtent tai turime ir padaryti. Daugelį Europos e, Sąjungos šalių ir Ispanijoje turėtų būti atsižvelgimai tai, telkiant, te, teikiant humanitarinę pagalbą, pasitelkiant armiją. Na ir matome, kokių skausmingų pasiekmių turi stiknės nelaimės, o nepakankami vyriausybės gebėjimai neleidžia tinkamai sureaguoti. Na ir e, neretai stiknės nelaimės ištinka ypač neturtingas šalis, tai matėme ir Haityje. Ir Todėl, teikdami pagalbą, turime prisidėti prie to, kad Haitis galėtų pats tvarkytis. Tik tokiu būdu galėtume pasiekti New York'e patvirtintą tikslą, tai yra, kad Haitis pats e, įveiktų krizę. Dėkuoju dabar ponas Mitchell, bus antros minutės. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti abiems komisijos nariams atsakingiams už šią sritį. Uh, Ačiū už visą tai, ką jau nuveikėte ir ypatingai už greitą jūsų reakciją. Haičio žemės drebėjimas sukėlė didelę solidarumo bangą. Tai yra išskirtinio e, pobūdžio solidarumas ir dėl to labai džiaugiuosi. Galiu taip pat pasveikinti Haičio piliečius, jų diasporą E, taptautinius donorus e, nuveikus tiek daug. E, šita nelaimė Haičiui yra sunkiai pakeliama ir tarptautiniai donorai pažadėjo dar papildomą paramą šalia Haičio rekonstrukcijos plano. Svarbu, kad Haičio piliečiai atgautų savo pasitikėjimą, pasitikėjimą savo institucijomis, o donorų Mm, teikiama parama turi būti kokybiška. Kaip prezidentas minėjo, reikalinga suburti tarp tarpinį um, ar palaikiną Gaičio rekonstrukcijos komitetą, kuris pasirūpintų, jog pinigai būtų tinkamai naudojami. Būtina užtikrinti e, teisės viršenybę ir kontrolę visų atkūrimo, statybos darbų metu. Aš tikiuosi, kad komisija tuo pasirūpins. Dėkuoju dabar ponė Stifler. Vieną minutę, prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami komisijos nariai. Na, iš tiesų, šimtai tūkstančiai žmonių Haityje gyvena laikinose pastogėse Na ir turint galvoje, kad artėja liučių raudrų sezonas, tikrai reikia teikti pagalbą. Taip pat turime stiprinti Haičio vyriausybės gebėjimus ir turime dėti pastangas tam, kad būtų koordinuojama pagalba, be kita ko ir po jungtinių tautų skėčių. Jungtinė Aš dalyvavau New York'e kovo 31 dieną tarptautinėje donorų konferencijoje ir džiaugiuosi tuo, kad ES įsipareigoja per ateinančius trejus metus teikti finansinė pagalba, kuri viršis 3 milijardus dolerių. Pirmas iki ES kalbėjo vienu balsu, ypatingas ir ponios Ashton indėlis, tačiau dabar svarbiausia yra užtikrinti tinkamą šių lėšų panaudojimą. Turime primti sprendimus e, dėl to, kas naudos tą lėšas taip pat e, svarbu užtikrinti, kad daugiausia naudų, e, naudos lėšos duotų žmonėms, reikia atkurti žemės ūkį, gerinti Haičio gimimą pačiam apsirūpinti. Na ir mes parlamente nuolatos stebėsime, kaip bus panaudoma šios lėšos. Ir dar sėki pabrėšiu, kad labai svarbu nepamiršti e, katastrofų atremimo pajėgų, apie kurias nuolat, nuolat kalbame. Ponas Arsenis. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, humanitarinė krizė Haityje parodė, jog mums ES nelengva rasti atsakų į tarptautinės humanitarinės krizės, nes neturime nuolatinių finansavimo mechanizmų ir taip pat Europos biudžetas taip pat nenumato tokios galimybės. Pavienės ES šalis narės teikia pagalbą Haičiui ir šią pagalbą koordinavo ES, tačiau pagalbą reikia teikti tiesiogiai. Net ir praėjus savaičiai taip po žemės drebėjimo žmonės vis dar negavo pagalbos. Taigi manau, kad Europos teikiamą pagalbą reikia tinkamai koordinuoti todėl labai svarbu parengti ir atitinkamas reagavimo programas. Aišku, Krize Haityje sukėlė žemės drebėjus, tačiau gali būti ir kitokio pobūdžio krizių, kaip pavyzdžiui, sukeltų sausros, stichinių nelaimių, tropinių audrų ir taip toliau. Nepamirškime, kad klimato kaita sukelia pramoninės valstybės, o nuo, jo, lab, nuo jos labiausiai keič, kenčia neturtingiausias besivystančios šalis. Taigi klimato kitos požiūrių mes turime didelę kaltę atitinkamų šalių atžvilgių, taigi turime čia pasimokyti ateičiai. Dėkoju, pane Oimin Reutin. Dėkoju, pane pirmininkė. Gerbiami, uh, gerbiamas pane Piebalski. Na, ši tragišką katastrofą Haityje, dabar mes turime žvelgti į ateitį, kaip jau ir buvo minėta. Prieš dvi savaitės įvykusioje New Yorko donoro konferencijoje e, buvo patvirtinta finansinė 7 milijardų pagalba. Na, o dabar ES Haičio vyriausybei teiks 1,5 virš 1,6 milijardų eurų parmą. Tačiau klausimas yra, kaip panaudoti tas lėšas tam, kad um, ūkis šalyje būtų atkuriamas tvariai. Todėl norėčiau dabar užduoti štai kokį klausimą. Na, buvo sudarytas Haičio vyriausybės veiksmų planas, taigi kaip jį vertinate? Ar galėtumėte pasirūpinti tuo, kad tos uh, milžiniškos lėšos bus panaudotos tinkamai, nes gyventojai ir toliau kenčia tiek dabar, tiek ir ateityje tikriausiai padėtis bus nelengva. Taigi norėčiau paklausti, kaip pasirūpinti, kad tie 1,3 milijonai benamių ateityje gautų būstus, o taip pat kaip užtikrinti, kad artimo ir vidinio laikotarpio artimo ir vidinio laikotarpio būtų atkurta infrastruktūra. Pone pirmininkė, jeigu mes viską padarysime teisingai, tai tai turės teigiamą poveikio ir politinį stabilumui Haityje. Jūs pats minėjote, kad valstybė labai silpna Haityje ir gyventojai įtarė, kad ten, kur tos pagalbos labiausiai reikia, ji ne nebus suteikta. Taigi kaip galima pasirūpinti, kad teikiant pagalbą būtų pagerinta politinė patytis Haityje ir geriau dirbtų Haičio vyriausybė. Ir paskutinis klausimas, ponė pirmininkė. Buvo sudaryta e, laikinas komitetas skirtas e, komiteto atskirimui. Pirmininkas nutraukė ponę e, Omenroitin, jūs gavote tik tais pusantros minutės laiko. Na taip, Lilo Klintono vadovaujamas laikinasis komitetas yra atsakingas už Haičio atkūrimą. Taigi, kaip e, vertinate šio um, laikino komiteto sudėti bei um, skirtus asmenis? Ponas Kačmarek, ačiū pirmininkė, dėkoju komisijai už jūsų dalyvavimą. Džiugu, kad nagrinėjame šitą darbo atvarkės temą ir komisija pateikė labai svarbių pastabų. Vasario mėnesio patikta Mūsų rekomendacija tikrai įgyvendinama tinkamai ir mes galėsime daug prisidėti prie šito krašto atstatymo eina kalba apie du etapus. Pirmiausiai trumpalaikis priemonės ir vidutinė laikotarpio priemonės, kad padėtume aprūpinti žmonės, atižvelgtume jų didžiausius poreikius, apie ką jūs kalbėjote. Antras etapas yra jų atstatymas. Šio etapo metu mes turime siekti, kad būtų gyvendinti atstatymo, atkūrimo poreikiai, bet nepamirškime, kad atsakomybė čia šito proceso atveju turi prisijimti ir visa, ir visa valdžia, paaičio valdžia ir piliečiai. Jie ir turi valdyti tą procesą ir būti atsaky, už jį atsakingi. O na, mes tiesiog turime siekti, kad mūsų parama būtų kuo efektyvesnė ir kuo geriau panaudojama. Aš manau, kad komisija kaip tik ir dirba šią linkmę. Ačiū dabar ponas Juven. Vieną minutę. Pirmininkė, Europas skiria milijonus eurų palapinės, maistą, karius ir visa kita. Tai gerai, tačiau Porto Princo meras Žozinso Zuo, aš pats pacituosiu, kuris vasarą mėnesį panaudojo žodį katastrofa, ne vien tik tai kalbėdamas apie žemės drebėjimą, bet ir taip pat apie visą humanitarinės pagalbos uh, organizavimą po to. Taigi aš noriu paklausti, kaip galima užkirsti kelią tokiai dezorganizacijai ateityje. Haičiui tai brangiai kainavo. Um, gerbiami komisarai, pirmininkė, yra atsakymas į tai, apie tai jau buvo kalbama, tai yra Europos civilinės apsaugos apsaugos e, pajėgų organizavimas. Noriu paklausti, kada galų gale bus nuspręsta um, dėl tokių pajėgų suformavimo ir pas, tas pasiūlymas pateiktas Europos parlamentui, kad būtų galima užtikrinti bendrą vadovavimą vis, visai, visam, visiems ryšiam, visam transportui ir taip toliau, kad būtų galima sukurti tokias pajėgas iki kitos katastrofos. Noriu paklausti, kada tai bus padaryta. Senor Silvestris, una minuta. Silvestris, viena minutė. Con soddisfazione agli esiti della riunione dei paesi donatori perché. Džiaugiuosi e, donorų konferencijos sėkme, kadangi numatytos didžiulės lėšos, tačiau labai svarbu kalbėti apie tai, kam bus panaudotos tos lėšos, kad tai turėtų būti ne vien tik atkūrimas, bet ir geresnis atkūrimas. Haičiui reikia geresnės viešosios infrastruktūros, nei jis turėjo iki žemės drebėjimo sunku būtų įsivaizduoti, kad tiesiog Haitis sugrįž prie ankstesnių socialinio-ekonominių sąlygų. Aišku, reikės pinigų, kad e, būtų tai pasiekta, tačiau reikės dar didesnių e, lėšų iš ES ir tarptautinės bendruomenės ir daug geresnio ilgalaikio planavimo ir koordinavimo. Būtent todėl tas pirminis vėlavimas e, iš išorės veiksmų e, pareigūno pusės e, galbūt sąlygos tai, kad dabar bus imtasi geresnio koordinavimo, geresnių planų ir ES institucijos galų gale vis tik tai galės atlikti rezultatyvų darbą. Dabar spontantiški pasisakymai ir ponia Zaborska nori pasisakyti. Da, pani komisarai, po zemetra. Dėkuoju, pirmininkė. Gerbėmi komisijos nariai. Haičio žemės drebėjimas buvo didelė nelaimė, bet mūsų humanitarnė pagalba juos iš karto pasiekė šalia Kanados, kitų šalių. Gelbėtojų atvyko ir Slovakijos komanda. Iš, iš karto po žemės drebėjimo smūgių. Deja, reikėtų pripažinti, kad Europa gal ne taip greitai reagavo, kaip norėtųsi, ypač teikiant maistą, vandenį ir kūrą. Kai kurios gelbėjimo komandos, kurios buvo nusiųstos, visgi nebuvo tinkamai apmokytos. Todėl aš norėčiau prašyti kompetitingų valstybių narių institucijų ir ES institucijų sukurti bendrą krizių valdymo grupę, kaip kad paminėjome mūsų pasiūlyme dėl rezoliucijos. Taip pat reikėtų geresnių humanitarnės pagalbos teikimo mokymų ir suteikti įrangą, kad galima būtų iš karto reaguoti į stichinių nelaimių padarinius. Dėkuoju dabar Franceska Kela, dvi minutės. Dėkuoju ir ačiū gerbams komisarams už priestatymą, už visas pastangas, kurias įdėjote, spręsdami haičio problemas. Manau, kad tai bus e, naudinga visai salai. Nors ES požiūris mane visą laiką patinka, man patinka jūsų požiūris į e, tai, kad reikia skirti dėmesį visai, dėmesį, visai salai. Na, galbūt reikėtų greičiau, griežčiau užtikrinti e, tų įsipareigojimų įgyvendinimą, ne visos valstybės narės laikus 0,7 procentų įsipareigojimo, bet galbūt jūs užtikrinsite, kad tai būtų. Uh, Manome, kad reikia jau naujesnių politikos priemonių, kurios padėtų išvengti tokio pavudžio problemų. Tad reikia atnaujinti tą politiką ir pasiremti tuo, ką padarėme Haityje, kad nebūtų prarastas tas pagreitis, kad ne, neprarastume savo pajėgumų. Ačiū dabar ponė Matėmėki. Dėkuoju pirmininkė. Europos Sąjunga suteikia nemažai pagalbos Haičiui, tai yra gerai. Ši katastrofa labai aiškiai parodė, kad Europos Sąjungai būtina reaguoti greitai ir greitai formuoti humanitarnės pagalbos teikimo komandas, geriau organizuoti civilinės saugos darbus, neužtenka mesti pinigus ir skirti pinigus. Reikia efektyviai reaguoti, padėti e, žmonėms siūsti savo komandas į reikiamus, reikiamus regionus ir suteikti tą pagalbą iš karto, o ne po e, dienų ar savaičių ilgalaikė parama reikalinga, bet ta pati greičiausia parama irgi būtina ir mums reikia tokio greito reagavimo pajėgų, nes ES kažko tikrai trūksta. Dėkoju, jeigu daugiau niekas nenori pasisakyti, suteiksiu žodį komisarė Georgievai, kad pasisakytų ir sureaguotų į klausimus. Dėkoju, ponė pirmininkė, jiems neprieštaravus paliksiu šiek tiek daugiau laiko pono Piebatki, kuris kalbės daugiau apie rekonstrukciją. Na, iš tikrųjų, uh, šios diskusijos mums buvo labai naudingos ir drąsinančios. Dabar pirmiausia, norėčiau e, prieš atsakydama klausimą išsakyti kartu užuojotą žuvusių Ispanijos karių šeimoms, o taip pat ir visiems tiems, kurie uh, žuvo Haityje šalinant katastrofos padarinius. Na, pradėsiu nuo vieno labai plataus klausimų rato tai yra tai Europos gebėjimo reaguoti krizės gerimo. Na, matau, kad mano kolega e, komisaras Barnie yra salėje, dėkoju jam už jo pastangas ir manau, kad. E, manau, kad kovo 20 mes, mes 26 dieną mes turėsime galimybę aptarti reagavimo į krizės gebėjimus, matau, kad tai bus mūsų prioritetas. Tikrai tampriai bendradarbiausime tiek su valstybėmis narėmis, tiek ir su parlamentu, tam, kad rastume sprendimus, kurie pagerintų mūsų gebėjimą reaguoti į krizės. Ir už viso to slypi labai paprasta logika. Tokiais laikais, kai vis intensyvėja stichinės nelaimės ir e, bus. E, ir biudžetai yra suvaržyti, nėra jokio kito kelio, kaip tik tais gerinti mūsų atsaką ir veiksmingiau panaudoti pagalbą, pavyzdžiui, veiksmingiau panaudoti tiek lėšas ir pasiekti geresnių uh, E, rezultatų. Rytoj pirmas iki vyks diskusijos skirtos šiam klausimui. Tai iš tikrųjų mūsų komandai per ateinančius mėnesius tai tikrai bus prioritetas. Dabar norėčiau perėti prie keturių iškeltų klausimų. Tai pirmiausia, to kaip uh, galima būti gerinti trumpalaikį atsiregavimą krizę su ilgalaikiais atskūrimo tikslais. Tai yra labai svarbus dalykas, nes jeigu. Mm, Tiesą sakant, jeigu mes nesugebėsime reaguoti greitai, tai rizikuosime didelę mm, tragediją. Ir Haičio vyriausybė siūlė tam, kad uh, mes atsisakytume pagalbos maisto produktais ir teiktume pagalbą formatu pinigai už darbą. E, na, mes gilinamės į šį klausimą. E, labai plataus mastro yra maisto saugos klausimas. Mūsų ES politika šio klausimu yra labai perspektyvi ir mes išžvelgėme į įvairius aspektus, be kita ko, maisto produktų pirkimo iš vietos gamintojų ir šių maisto produktų įvykimo pagalbai. Na ir rytoj New York'e mes aptarsime šį klausimą ir taip pat paraginame nevyriausybės organizacijas hai, iš Haičio ir iš kitur dalyvauti šiose diskusijose. Ir tikrai labai didžiuosi tuo, kad būtent Europos e, nevyriausybinės e, organizacijos plačiai iškėlė šį klausimą ir e, siūlė, kad tokiu būdu galima būtų pagerintas e, Haičio žemės ūkio veiksmingumas. Toliau būsto klausimas. Tai tikrai nėra kažkoks nereikšmingas klausimas, nes tiesą sakant, žmonės nenori keldytis gyventi kitur, negu kad gyvena dabar dėl įvairių priežasčių. Nes net jeigu jų namai yra ir saugus, vis dėlto jie yra traumatizuoti ir bijo sugrįžti. Uh, Be kita ko, jie turi plačius ryšius su kaimynais ir bijo prarasti šiuos ryšius. Taigi turime atsižvelgti ir į socialinius šios katastrofos aspektus. Ir todėl tikrai nėra labai lengva įtikinti žmonės keltintis į saugesnės vietas gyventi. Tačiau gilimename šį klausimą kaip į prioritetinį. Ir pabaigai sureaguosi į ilgalaikio tvarumo aspektą, tiek vyriausybės darbo, tiek ir ekologinio tvarumo klausimą. Prieš keletą savaičių e, skridau Čilę per Haitį. Ekologinį požiūrį sala visiškai suniokota. Ir aišku, tai susijęs su katastrofos mastu. Čilėje dešimtmečius vyriausybė vykdė miškų atsogdinimo programas ir tokiu būdu buvo stengiamasi stabilizuoti dirvas, o taip pat ir sukurti geresnę aplinką žmonėms gyventi. Ir manome, kad kai kalbame apie Čilę, tai reikia pagirti jų ilgalaikės pastangas. Ir visiškai sutinku, kad tai, ką siūlė pasaulio bankas, e, koordinamas per patikėtinių fondus, taip pat ir projektų valdymo metodas iš tikrųjų yra verti juos atsižvelgti ir įsigilinti. O dabar suteikiu žodį ponui Piebalskui. President. Ačiū, panė Georgievai, panas Pibelks. Usually... Pirmininkė, garbėmi parlamento nariai. Na, Aš e, norėčiau pasakyti, kad man reiktų daugiau laiko atsakyti į klausimus, kuriuos uždavė parlamentarai, bet e, kadangi to laiko nėra, aš gal ne į visus jūsų klausimus sugebėsiu atsakyti. Iš tikrųjų, e, Haiti ne vien komisija skyrė dėmesį, visa ES išsakė aišku norą prisidėti prie Haičio atkūrimo. Ir Iš tikrųjų, kalbant apie tam tikrą tarsi vadovėlį, kaip ką daryti, buvo vyriausybės planai, buvo bendri vertinimai, buvo viskas aptarta su vyriausybės universibinėmis organizacijomis, yra koordinavimas viso proceso ir aišku, mes tikrai nekūrėme kažkokios tai e, lygiai grečios struktūros, mes dirbame tuo pagrindu, tuo tikrai gerai parengtų pagrindu pasiremdami. Dabar dėl bendrų įsipareigojimų iš ES yra politinis įsipareigojimas ir mes mes tikrai jį įvykdysime. Aš manau, kad tas, tas pats bus ir iš kitų pusių. Dėl nuosavybės teisių, taip, mes dirbame tuo klausimu, sugrįšiu dar prie to, yra žemės kadastras, mes dirbsime dėl tų teisinių dalykų, tačiau, aišku, rizika gali būti dėl um, to, kas prisims atsakomybę už politinį procesą, nes atkūrimo procesas galėtų būti tvarus tik tuo met, jei politiniai procesai le, e, lems ilgalaikį šalies augimą ir žmonės tuo patikės. Aišku, tai yra didžiulis iššūkis, tačiau mes galime tik padėti Haičio žmonėms ir žmo, e, e, Haičio e, pilietiniai visuomeniai tai padaryti ir užtikrinti tų procesų sėkmę. Dabar dėl skaidrumą. Visa tarptautinių donorų struktūra uh, dirba skaidriai, aiškiai ir visi ES procesai tikrai yra labai skaidrus ir galiu jūs, jums suteikti visas garantijas, kad lėšos bus panaudotos pagal paskirtį ir ne tik pagal paskirtį, bet ir efektyviai. Ir paskutinis dalykas. Nereikėtų um, sumenkinti tų žmonių, kurie dirba vietoje, iš valstybių narių, iš tarptautinės bendruomenės. Um, aš noriu e, taip pat išreikšti užuojautą šeimoms tų tų, kurie žuvo padėdami Haičiui atsikurti. Tikrai buvo daug žmonių, kurie darė viską, ką galėjo, kad būtų galima geriausiai padėti tai šaliai. Ir iš tikrųjų, kuo geriau procesas bus organizuojamas, tuo daugiau matysime sėkmės. Ačiū komisarui, kolegos, diskusijos baigtos. Dabar posėdį nutraukėme iki trečios valandos popiet.